visi dalyviai nuotoliniu būdu jau yra prisijungę, visi, kurie nori dalyvauti užimtumo komiteto posėdėje. Taigi pradėsime nuo 11 darbo tvarkės klausimo darbo tvarkėje, kadangi 10 darbo tvarkės klausimas buvo atšauktas. Ir tai yra Europos įgūdžių darbo tvarkė dėl konkurencingumo atspir... atsparumo ir e, socialinėje srityje. Taigi žodinis klausimas komisija ir susijęs pranešimo projektas dėl Europos įgūdžių darbotvarkės, žalias skaitmeninis perėjimas, demografinės tendencijos ir globalizacija. Visa tai keičia mūsų darbo būdą ir keičia mūsų įgūdžius ir kvalifikacijas, kurių reikia šiuo metu ir kad galėtumėme pasinaudoti geriausiai šiomis tendencijomis, mes turime įgūdžių plėtojimą padaryti ES darbo atvarkės širdimi. Aš norėčiau pasveikinti komisijos komunikatą dėl Europos įgūdžių darbo atvarkės ir ypač 12 prioritetinių veiksmų, kuriuos siūlo šis komunikatas ir aš norėčiau pabrėžti kelis klausimus, kuriuos aš kėliau ir rezoliucijos projekte ir taip pat žodinėme žodinio klausimo projekte. Pirmasis klausimas yra susijęs su terminais. Europos įgūdžių darbo atvarkė buvo paskelbta po pirmosios COVID-19 pandemijos bangos. Tai pakeitė mūsų darbo būdą ir e, paspartino poreikius e, peržiūrėti įgūdžius, e, darbo jėgos įgūdžius Europoje, ypač kalbant apie skaitmeninius ir technologinius įgūdžius. Atsižvelgiant į dabartinį kontekstą, tie veiksmai, kuriuos siūlo komisija, yra dar reikalingesni nei kada anksčiau. Dėl to skubus įgyvendinimas yra esminis dalykas. Dar vienas klausimas, kuris yra labai svarbus, norint, kad įgūdžių darbo tvarkė būtų sėkminga, yra atitinkamo finansavimo prieinamumas tiek Europoje, tiek nacionaliniu lygmeniu. Dėl to yra labai svarbu kad nauja daugiametė finansinė programa ir Next Generation EU priemonė numatytų pakankamai išteklių įgūdžių plėtojimui ir be kita ko valstybės narės turi daugiau investuoti į įgūdžių plėtrą ir švietimo projektus. Šalia e, to reikalingas ir tinkamas finansavimas. Taip pat labai svarbu, kad vyktų artimas bendradarbiavimas ir būtų keičiamasi geriausia praktika tarp visų suinteresuotų veikėjų, kurie įsitraukia į įgūdžių plėtojimą. Dėl to sveikinu įgūdžių paktą, kuris turėtų būti paskelbtas vasario mėnesį. Įtrauktis, prieinamumas taip pat yra labai svarbus dalykai. Man COVID-19 pandemija parodė, kad skaitmeninių įgūdžių trūksta ir dėl to atsirado pas, pasimatė dar didesni neligumai, neligybė švietimo srityje ir matome, kad tos grupės, pažeidžiamesnės grupės, juose matome daug e, mokinių, kurie iškrito iš mokyklų ir ne, ne, neišsilaikė mokyklose. Taigi mes turime suteikti vienodas galimybės visiems ir turime ypatingą dėmesį skirti pažydžiamiausiams grupėms. Pakeitimų pateikimo terminas yra e, lakryčio 10 diena, 12 val. dienos, o dabar žodis autoriams, dvi minutės kiekvienam. Ir pradėsime nuo ponios Bočkov, kuri yra iš EPP frakcijos. Panašu, kad ji nėra prisijungusi prie posėdžio. Tai Dragoš Bislaru iš Rinių ir po to dar grįšime prie ponios Bočkar, jeigu ji per tą laiką prisijungs. Taigi, žodis Dragošui, prašau. Vėlgi Dragošas irgi susidūrė su techninėmis problemomis. Tai gal ponia Lici iš ID yra prisijungusi. Prašau, ponia Lici, žodis jums dviems minutėms. Ačiū, ponia pirmininkė, sveiki visi, labas rytas kolegos. Taigi turime pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuris yra labai aktualus ir svarbus šiuo momentu. Uh, Žalesis kursas skaitmenimo politika keičia darbo pasaulio pobūdį. Ir kol kas mes neturime kiekybinių duomenų, bet turime kokybinius duomenis, kurie rodo, kad įgūdžiai, skaitmeniai įgūdžiai ir skaitmenės kvalifikacijos yra reikalingos dabar ypatingai dėl e, COVID pandemijos. Pandemijos, kuri privertė mus dar labiau pereiti prie skaitmeninio darbo. Ir tos, ta neligybė, kuri egzistavo mokymo, švietimo srityje, skaitmeninis atotrukis dar labiau išaugo dėl COVID pandemijos. ir komunikatas tikrai yra labai sveikintinas, jeigu tie žodžiai bus paremti faktais ir realiu finansavimu, nes pagrindinis tikslas e, saugusiems žmonėms pratesti mokymą, tam reikės 48 milijardų eurų per metus. Ir komisija paskelbė, kad Ji vertina tai, kaip fiskalinės sistemos galėtų užtikrinti tokias investicijas. Mes žiūrėsime, ką būtų galima padaryti stambiose įmonėse taipogi. Ekonominė, socialinė ES sandara nėra susijusi tik su stambiomis įmonėmis, kur kas daugiau yra vidutinių ir mažesnių įmonių, o investicijos į žmogiškai kapitalą irgi turi būti orientuotos į lyčių aspektą ir taip pat turi būti ir um, geografinė prasme vienodai paskirstytos investicijos. Ir taip pat, aišku, čia žmonės su negaliai yra ypatingai e, pažeidžiama grupė. E, pažangos stebėsena siekiant kiekybinių tikslų, tai irgi yra labai svarbu pagal Europinį semestrą. Taip pat yra neramu ir dėl to, kad Bruselis kišasi į valstybių narių reikalus, ypač kalbant apie minimalų atlyginimą ir kitus klausimus. Try, uh... Ačiū, ponė Ryci. Dabar pamėginsime susisiekti su ponė Bočkur, kuri yra bendra pranešėja nuo Europos liaudės partijos frakcijos. Jums dvi minutės, prašau. Girdite mane? Taip, girdime ir matome, sako pirmininkė. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už užduotus klausimus tarybai ir komisijai. Aš iš esmės pritariu siūlomiems dokumentų tekstams ir džiaugiuosi, kad e, naujasis Europos komisijos veiksmų planas susijęs su įgūdžių stiprinimu apriepia taip pat ir e, šiandieninė situacija yra siejamas su COVID-19 pandemija. Tai labai svarbu, kad šiomis aplinkybėmis šioje, šioje situacijoje būtų ypatingas dėmesys skiriamas žmogui arba žmonėms, kurie susiduria su ypatingais iššūkiais tiek e, darbo rinkoje, tiek e, švietimo srityje. Čia labai reikalingos, labai e, reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai. Todėl būtina užtikrinti, kad šiuo metu procesai nebūtų stabdomi, kad e, nebūtų skelbiama pertrauka, nenorėtume nieko palikti nuo šalyje. Ir labai svarbu skatinti mokymasi visą gyvenimą ir toliau, nes e, mokantis visą gyvenimą būtent ir galima įgyti tuos labai svarbius įgūdžius, juos lavinti. Komisijos e, pasiūlymai mums yra priimtini, mes juos palaikome. Jie naudingi atskiroms visuomenės grupėms, pirmiausiai neįgaliesiems ir asmenims e, turintiems mažesnės pajamas, juos reikia remti papildomai, reikia lavinti jų praktinius įgūdžius, pavyzdžiui, kalbų mokymasi arba e, naujų profesinių kvalifikacijų įgymą tam, kad jie taptų konkurencingi. Labai ačiū. Panašu, kad Dragoš Pislaru jau yra prisijungęs prie mūsų posėdžio, taigi Dragošai tau dabar žodis kalbėti dvi minutės. Taip, labas rytas, labai ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti Jums ir visai komandai už dokumento projektą. E, tikrai lenkiu galvą prieš jūs. Europa ir ypač rytinė jos dalis ir tokia šalis kaip Rumunija labai džiaugiasi tuo, kad ES tengiasi lavinti ateities įgūdžius, turime būti pasirengę paremti savo piliečius užtikrinti jiems geresnę prieigą prie um, darbo vietų, darbo sąlygų. Ir tai yra būtina prielaida siekiant įgyvendinti geresnių įgūdžių, stipresnių įgūdžių darbo tvarkę. Renew Europe frakcijai Šie prioritetai iš tiesų yra primtini, svarbus, jie užtikrins gėlesnį prieinamumą, lyčių lygybę, e, užtikrins didesnę paramą, neužtikrintą darbą dirbantiems asmenims bus e, taip pat e, stiprinamas švietimo sritis ir aš nekantri laukiu, kol pradėsime kurti bendrą europinę švietimo erdvę, taigi švietimo įgūdžiai e, yra sudėdamoji mūsų ekonomikų e, dalis, taip pat e, skaitmeninė terpė mm, yra ta tarpinė terpė tarp profesinio mokymo ir švietimo. Taigi šis darbas iš tiesų yra labai svarbus ir per timiausius metus mes pamatysime jau rezultatus mūsų darbo šioje srityje. Ačiū, dabar steiksime žodį ponai Zalevskai, EKR frakcijos vardu kalbėti. Labas rytas. Labai džiaugiuosi, kad e, ponio pirmininkio, kurią noriu padėkoti už įžanginius žodžius, e, pabrėžia, kad e, komisija turi veikti pakankamai greitai, nes gyvename krizės laikotarpiu ir e, vis tik tai reikia laiko, tačiau ir greičio tam, kad apsvarstytume komisijos komunikate pateikiamus pasiūlymus. Antra, būtina pabrėžti, kad diskutuojant dėl e, būsimųjų metų biudžeto reikia atsižvelgti į visas tendencijas, kurias mini komisiją ir skirti joms atitinkamą finansavimą. Be to, komisijos komunikatas, kurį dar turėsime svarstyti, yra toks skaidrus, kad e, bus galima lengvesnėmis sąlygomis skirti europinę paramą šiems uždaviniams atlikti. Dar labai svarbu pabrėžti, e, kaip svarbu yra siekti naujų įgūdžių. Pasaulis keičiasi labai greitai dėl pandemijos. Dabar atsiranda poreikis vystyti e, naujus skirtingus įgūdžius ir ne tik skaitmeninius. Skaitminime pasaulyje per atimiausius mėnesius e, tų įgūdžių prireiks e, žymiai daugiau nei iki šiol. E, reikės išmokti individualizuoti švietimo procesus, e, išmokti e, skaitmeninių būdų vadovauti projektams, būti lyderiais per atstumą. Taip pat reikės išmokti saugumo pamokas internete. Todėl MKR frakcija pateiks kelių pakeitimo pasiūlymus, norėdama be kita ko sustiprinti e, informacijos sklaidą susijusią su komunikate minimais įgūdžiais, tokiais kaip e, e, Europe Skills to War Skills. Teiksime pakeitimų pasiūlymus susijusius su mokymusi visą gyvenimą. Taip pat pasiūlymus dėl atskirų sričių profesinio mokymo skaitmeninimo tam, kad e, jis būtų naudingas ir visai ekonomikai, kuri šiuo metu susiduria su rimtais iššūkiais. Ačiū ponė Zalevska, dabar žodį suteiksiu poniai Fansparentak žaliųjų frakcijos vardu. Prašau jums dvi minutės. Ačiū. Meli kolegos, gyvename tokiais laikais, kuomet situacijos e, keitimosi sparta nuolatos didėja. Matome, kad daugelie sektorių e, e, robotika, dėl robotikos dinksta darbo vietos ir tai nėra gamtos e, galios, tai yra mūsų pasirinkimos. Reikia dar daugiau, yra dar didesnis e, skaitmeninių įgūdžių poreikis. Suprantu, kad yra poreikio ir pasiūlos netitikimas ES. Tačiau yra dar viena problema. Turėtume kovoti su galimu nedarbu, kad, net, kad nenutiktų taip, kad žmonės ieškantis darbo ne, netaptų kalti dėl to, kad jie neranda jo savo tinkamos pasiūlos. Visada kalbame apie darbo vietų kūrimą. Tačiau dėl COVID krizės tūkstančiai darbo vietų išnyko o gaivindami ekonomiką mes turime investuoti į tuos sektorius, kuriuose galima sukurti darbo vietų ir pasiekti ekonomikos atsigavimo. Geras pavyzdys tai statybos sektorius, kur galima sukurti apie 2 milijonus darbo vietų, tačiau tai reiškia, kad žmonės, kurie nori pretenduoti tas darbo vietas, turi būti atitinkamai pasirengę ir turėti įgūdžių e, dirbti su naujomis technologijomis. Taip pat reikia žaliųjų įgūdžių. Ypač atsižvelgiant į tai, kad per kitus dešimtį metų 60 procentų sieksime sumažinti CO2 e, išlakas. Todėl reikia skirti dėmesį ekologiškam virsmui ir švietimui, mokymui, kad pasiektume teisingo persitvarkymo ir nieko nepaliktume nuo šalyje. E, turime nepamiršti, kad e, e, iškasnės energijos e, sritys iš, patirs dramatišką pertvarkymą. Turi reikia dėmesį skirti vietos ekosistemoms. Teikiame pakeitimus rezoliucijai šią temą ir tikimės dirbti draugę su kitais kolegomis. Pirmininkė, ačiū. Guoja frakcijos vardu ponė Falop. Žodis jums. Pone Palop, ačiū, laba diena. Aš labai e, pozityviai vertinu šį pranešimo projektą ir pasiūlymą rezoliucijai ir manau, kad pakeitimų teikimo procesas ir e, diskusijos tarp, e, pra, tarp šešėlinių pranešėjų e, tikrai bus naudingi teksto tobulinimui. Tačiau reikia e, pripažinti, kad tam tikrų teisių egzistavimas neturėtų e, pranykti, stiprinant e, šią e, darbo tvarkę. Turime nepamiršti mikro paskolų svarbos, taip pat nepamiršti, kokios yra rinkos paklausa, kokia yra rinkos paklausa. Taip pat turėtume didesnį dėmesį skirti nepalankioms nepalankės situacijas šioms visuomenėms grupėms, e, kad, jie, ne, kad jos nesijaustų paliktos nuo šalyje dėl žaliojo virsmo. Ne, ne, negalima e, leisti, kad diskriminacija vykstų kokiu nors pagrindu, e, pavyzdžiui, lyties arba kitų, taip pat, kad reikia sakinti moteris labiau dalyvauti technologijų, mokslo ir inžinierijos sektoriuje. Uh, Reikia pasiūlyti persikvalifikavimo galimybę, e, nepamir, neakcentuojant teisę e, į mokymasi. Atitinkamai reformuoti e, mokymų politiką. Taip pat reikia nepamiršti ir gebėjimų. Ir norėčiau akcentuoti, kad dirbtinis intelektas, ta technologija kelia kai kuriais atvejais klausimų dėl diskriminacijos užkodavimo joje. Taip pat reikia nepamiršti kolektyvinių sutarčių ir, pri, ir pasiekti, kad įmonės prisimtų savo atsakomybę užtikrintamos e, galimybę darbuotojams mokytis. Reikia nuolatos teikti informaciją ir subsidijas, reikia numatyti subsidijas mokymuisi, tai turi būti įtraukti į biudžetą nes šios darbo tvarkės finansavimas yra vienas iš svarbiausių aspektų. Ačiū ir dabar socdemų frakcijos vardu kalbės ponė Galvės Munijos. Prašau, žodis jums. Sveiki, mano kamera kažkodėl neveikia, kalbėsiu angliškai, dėja vertėjai negali versti, nes nematome kalbėtojus. Uh, reskilling must be a right for all citizens, both employed and unemployed young adults, and especially having in mind vulnerable people. Uh, it should uh, address men and women, avoiding the reinforcements of gender stereotypes through this uh, agenda.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 only an individual responsibility. Thank you. Yes, uh, thank you to all. Ačiū visiems kalbėtojams. Šiandien posėdėje dalyvauja ir ponia Džiulį Fionda, Europos komisijos atstovė. Žodis jums, prašau. Mrs. Fionda, could you please press speak button? Pane Fionda, paspauskite mygtuką kalbėti. Sveiki, ar girdite mane? Taip. Taip, mes jūs girdime, sako pirmininkė. Puiku. Labas rytas. Norėčiau komisijos vardu pasveikinti klausimą žodžiu ir parlamento pasiūlymą užduoti klausimą žodžiu šią temą ir galbūt priminti, kad du pamatiniai veiksma dėl Europos e, platformos ir dėl pasiūlymo ir dėl tarybos E, pas, rekomendacijų pasiūlymo dėl įgūdžių darbo tvarkės buvo paskelbti Liepos 1 komisijos komunikate. Taip pat e, skaitmeninio švietimo planas bei kiti planai jau įgyvendinami nuo rugsėjo pabaigos. Dar, kiti, dar du pamatiniai veiksmai numatyti 21 metų darbo tvarkė, tai tarybos rekomendacija dėl mikrokreditų ir savarankiško mokymosi e, sistemos. Tai tiek apie darbo atvarkę ir mes atsižvelgiame į numatytus veiksmus ir stengsime tas iniciatyvas pradėti įgyvendinti kiek įmanoma greičiau. Komisija akcentuoja, kad reikia įveikti e, spragą, atskirti skaitmeninių įgūdžių srityje, e, teikiant paramą, užtikrinant mokymus bei numatant reikalingą finansavimą. Kalbant apie finansavimą, savo pasiūlyme komisija prioritetą teikė e, investicijoms į žmo, žmonės ir jų įgūdžius, tai akcentuojama. Tai taip pat yra vienas iš septynių RRF prioritetų ir dvyliktas veiksmas aptariamojo darbo atvarkėje daug kalbam apie tai, kad reikia sukurti reikalingas sistemas privačiose įmonėse ir viešajame sektoriuje. Tai yra dirbti visomis kryptimis. Dabar esame mm, pasirengę atsakyti į jūsų klausimus, atsakysime jūs įprastiniu būdu. Ačiū ponė Fijonda. Noriu padėkoti visiems kalbėtams už jūsų komentarus ir tikrai tikiuosi bendradarbiavimo pakeitimų klausimų Reikia pažymėti, kad dėl pandemijos e, iš ypač užaštrėjo poreikiai keisti darbuotojų įgūdžius. Darbo rinka tampa vis labiau skaitmeninė, tai milžiniškas iššūkis viena vertus, bet kita vertus aš išvelgiu čia ir didelių galimybių pasiekti, kad darbo rinka taptų įtraukesnė, ypač pažeidžiamų visuomenės grupių atžvilgių, tarkim, žmonių su negale. Taigi aš tikrai pozityviai tai vertinu ir manau, kad tai yra, kad čia atsiveria didžiulės galimybės mums darbo rinką paversti daug įtraukesnė vieta, nei ji, ji buvo iki šiol. Ne tik žmonėms su negale, bet ir jauniems žmonėms nes matome, kad nedarbo lygis tarp jaunimų yra tikrai aukštas. Moteris, moteriams vaik, tevams auginantiems mažus vaikus ir panašiai. Tikrai lauksiu jūsų pasiūlymų šią temą. Toliau, 12 darbo atvarkės punktas - stipri socialiai orientuota Europa už teisingą persitvarkymą. Pranešėjai ponas Denis Ratke ir ponė Agnes Jongerijus. Svarstysime pranešimo projektas dėl stiprios socialiai orientuotos Europos už teisingą persitvarkymą. Buvo pateikti 505 pakeitimai. E, sulaukiu informacijos, kad vyko intensyvios dėrybos tarp šešėlinių pranešėjų, kad jos jau prasidėjo, įvyko keturi techniniai susitikimai ir trys šešėlinių pranešėjų susitikimai. Siekiant užtikrinti, kad e, MPL komitete balsavimas vyktų 16 lapkričio, o plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį. Noriu priminti Jums, kad tai strateginis pranešimas mūsų komitete Ir tai atsakas į komisijos komunikatą dėl socialiai stiprios Europos už teisingą persitvarkymą, kurį komisija paskelbė 14 sausio 2010-aisiais. E, paskutinėme mūsų susitikime mes pakvietėme komisijos narį Šmitį ir Europos profsąjungų konfederacijos bei Business Europe socialinius partnerius pasikeisti nuomonėmis dėl šio pranešimo projekto. Noriu visų pirma suteikti žodį abiems pranešėjams, Ratke, ponui Ratke, o paskui uh, poniai Jungerius. Abu dalyvauja, prisijungė per internetinę platformą. Abiem po penkias minutės, ponas Ratke pirmas. So, jetzt scheint es zu klappen. Ja, liebe Frau mėla pirmininkė, mėla Agnes, mėly kolegos. Mes dar nebuvome surengę sustikimų su šešelniais pranešėjais. Šiandien vakare tik tai toks pirmas sustikimas yra numatytas, o techniniai susitikimai, ekspertų susitikimai parodė, kad galime tikėtis tam tikrų kompromisų. Laiko turime iki lapkričio 16, kuomet balsuosime komitete, tačiau toks e, planas yra pakankamai plačių užmojų, nes yra nemažai ginčytinų klausimų šiame pasiūlyme tačiau reikia aiškiai pabrėžti mūsų intencijas, ketinimus. Čia turime reikalų su politiniu pranešimu, kuriame svarstamas klausimas, kokia bus socialinės Europos ateitis, kaip e, susijęti e, ją su komisijos veiksmų planu Vokietijoje sakoma, kad jeigu nieko nereikalausi, tai nieko ir negausi, tokia yra patarlė vokiška. Tai e, šis pranešimas tikrai e, nepanašus tą patarlę, nekantriai laukiu būsimo bendradarbiavimo. Ačiū. Klydau mane neteisingai informavo apie šešėlinių pranešėjų susitikimus. Nesvarbu, dabar išklausysime ponios Jongerijos. Jai irgi skiriamos penkios minutės, prašau. Ačiū, pirmininkė. Nemanau, kad jūs neteisingai buvote informuota. Tiesiog tai yra susitikimai, kurie numatyti mūsų darbo tvarkėje. Pasirūpinti, kad galėtumėme pasiekti rezultatą lapkričio mėnesio komiteto e, posėdėje ir kad galėtumėme balsuoti gruodžio mėnesį plenarnėme posėdėje. Bet e, situacija šiuo metu yra tokia, kad įvyko du techniniai susitikimai. Ir šį vakar vyks pirmasis e, realų šešėlinių pranešėjų susitikimas. Taigi mes siekiame ambicingos programos. Ir man atrodo, praeitą kartą, kai kalbėjome šią temą, uh, kai komisaras Šmit ir socialiniai partneriai dalyvavo tose diskusijose, aš kalbėjau irgi apie savo svajonę, svajonę dėl socialinės Europos. Ir man šis pranešimas yra susijęs su svajonėmis, bet taip pat ir apie tai, ko realiai reikia komisijos veiklos programoje kad įgyvendintumėme socialinį ramstį ir tai yra numatyta e, šių metų sausio vasario mėnesiais. Man tai yra susiję ir su tuo, kad visi darbuotojai turi uždirbti padorų atlyginimą, kad šeimos turėtų tinkamą būstą ir kad vaikai neauktų skurde. Neauktų skurde. Tai iš tikrųjų, mano manimu, yra tai, ko turėtų siekti Europa Ir taip pat aš tikrai norėčiau padėkoti bendra pranešėjui Denis Ratke ir jo komandai. Ankstesnėme laikotarpėje mes dirbome tikrai kartu, kad tai būtų subalansuotas ir ambicingas pranešimas. Labai svarbu mūsų manimų yra nuo neteisingų žodžių, tuščių žodžių ir tuščių pažadų pereiti prie konkrečių saistančių tikslų susijusių su konkrečių skaičiumi socialinių problemų. Ir kaip aš sakiau, mes pasiekėme neblogos pažangos per tuos du techninio pobūdžio susitikimus. E, buvo parengti kompromisiniai pakeitimai dėl 28 straipsnių. Jie jau buvo aptarti. Taigi, Deniso komanda nusipelnė padėko žodžių ir taip pat visų šešėlinių pranešėjų komandos nusipelnė padėko žodžių. Tai rodo norą, pastangas šį pranešimą padaryti bendrai priimtinu, visiems priimtinu pranešimu. Šiandien, kaip sakiau, įvyks šešėlinių pranešėjų susitikimas Ir jeigu mes norime paspartinti šį perėjimą ir pasirengti skaitmeniniai visuomeniai greičiau, aš esu įsitikinusi, kad tą įmanoma padaryti tik tai teisingų būdų ir daugiau investuojant, atnešant socialinių investicijų žmonėms arba Kitaip tariant, mes turime užtikrinti, kad niekas nebūtų pamirštas. Ne tik žodžiais, bet ir praktikoje, kad niekas nebūtų pamirštas. Ir dėl to mums reikia naujos socialinės darbo atvarkės Europai. Mes ją vadiname porto e, darbo atvarkė, nes porte vyks socialinės viršūnių sutikimas kitais metais. Göteburge socialiniai piliečiai, e, atsiprašau, Europos piliečiai buvo informuoti apie socialinės teisės, o dabar atėjo laikas tuos pagrindinius socialinio ramšio principus įgyvendinti praktikoje. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Kiekvienas iš jūsų gaunate po dvi minutės pasisakymams. Pradėsime nuo Renew frakcijos Jana Tom. Sveiki, ar girdite mane? Taip, girdime. Aš ką tik grįžau iš kito posėdžio. E, tai e, norėčiau padėkoti pranešėjams už labai gerą, ambicingą pranešimą. Man atrodo, nėra paslaptis, kad gal šis pranešimas iš dalies net yra perdėm ambicingas Renew frakcijai. Man asmeniškai ne, bet mm, frakcijoje gali būti žmonių, kuriems galbūt nelabai primtinas rezultatas. Bet e, galiausiai tikiuosi, kad jis bus patvirtintas šis pranešimas, nes tema didelė, ambicinga. Ir aš labai sveikinu Europos socialinių teisų ramšio įgyvendinimo klausimą. Aš manau, kad atėjo paskutinis momentas tą padaryti. Jis buvo patvirtintas Mes e, rengėme kampaniją dėl socialinių teisų ramščio ir niekas po to jau ir nevyko. Taigi iš tiesų tai yra didžiulis dalykas ir visi puikiai žinome, kad šalims skirtos rekomendacijos, jose taip pat yra akcentuojama, kad reikalinga įgyvendinti so, tokią socialinę politiką. Ir daugelį valstybių narių tai yra problema dėja. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad esu šešėlinė pranešėja ir Tai yra tikrai geras, ambicingas dalykas ir taip pat labai džiaugiuosi, kad ES, Europos parlamentas iš esmės keičia socialinę politiką pastaraisiais metais ir aš manau, kad turėtumėme būti dėkingi už tai, kad dalyvaujame tame svarbiame žingsnėje. Taigi dėkoju ir galiausiai tikiuosi, kad dokumentas bus geras ir jis mums leis žengti į priekį. Dėkoju. Ačiū poniai Tom. Toliau kita šešėlinė pranešėja yra Pranešėjas ponas Gido Reil iš ID frakcijos, prašau. Dvi minutės jums skiriamos. Okay, we have some technical problems. Iškilo techninių problemų, su pono Reil prisijungimu. Tai e, Peter Hansen iš Žaliųjų ir po to grįšime dar prie pono Reil. Prašau, ponė Peter Hansen. Dvi minutės jums. Sveiki. Dėkoju pirmininkė, dėkoju bendra pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Iš tiesų, jūs parengėte gerą pranešimo projektą ir, kaip jūs ir sakėte, procedūra bus gan greita, bet tikiuosi, kad bendradarbiavimas bus sėkmingas ir turime tų pačių siekių, taigi tikiuosi pasieksime gerą rezultatą. Šis pranešimas, atsižvelgiant į COVID krizę, yra labai svarbus ir aš džiaugiuosi, kad daug pakeitimų. E, tose srityse, kur mes sutarėme, kur galime pastumti komisiją ir tarybą. Tai, tačiau, aišku, yra skirtumų tarp mūsų frakcijų. Ir pirmiausia, žaliesiems yra svarbu tai, kad būtų numatytos saistančios priemonės, kad būtų įgyvendintas socialinis ramstis. Nes ambicijos ketinimai geri, žodžiai tušti, bet tai dėl to ir reikia galiausiai pereiti prie saistančių priemonių. E, tai reiškia, kad ir jaunimo garantija turi būti užtikrinama ir stažuotės, kad e, jauni žmonės galėtų susirasti galiausiai padorius gerus darbus ir taip pat minimalių, minimalių pajamų direktyva reikalinga Europoje, kad iš, išnaikintumėme skurdą. Ir galiausiai reikia e, saistančios vaiko garantijos, kad vaikai, ypač kurie auga dabar COVID krizės sąlygomis, kad turėtų galimybę padoriai gyventi būstas, kad nebūtų skurdo ir vaiko priežiūra būtų užtikrinama. Taip pat reikia kovoti su benamyste ir užtikrinti nuolatinio būsto klausimus, kurie, būsto, kurie būtų efektyvūs energijos prasme. Tokie yra mano frakcijos prioritetai ir aš laukiu šešėlinio, šešėlinio pranešėjų susitikimo, kuris vyks šiandieną ir laukiu gerą bendradarbiavimo. Dėkoju. Ačiū ponia Peter Hansen. Ar ponas Rėl jau prisijungė? Ne, neprisijungė. Pone Rafalska, EKR frakcija, prašau. Ačiū. Labadiena. Pranešė pristatė savo tam tikras svajonės, kaip tam tikrus imperatyvus, kuriais turėtume visi vadovautis. Aš tuo tarpu svajoju apie mūsų sprendimų politinį įgyvendinimą, veiksmingumą, tam, kad mūsų tvirtinamas rezoliucijos būtų logiškos, nuseklios, Todėl e, ši rezoliucija turėtų skatinti dialogą ne tik su visuomenė, tačiau taip pat ir su valstybėmis e, narėmis, e, gerbent jų tradicijas, įgaliojimus, likščiolinius teisės aktus. Būtent ta linkme ir nukreiptos yra mūsų pataisos siekiant E, atsisakyti tam tikrų privalomų rodiklių, skaičių, kurie kalba, kiek reikėtų skirti tam tikrų investicijų tam tikrose srityse, pavyzdžiui, į aprūpinimą, siekiant užtikrinti aprūpinimą būstų arba kaip užtikrinti minimalias pajamas. Šios tikslus pasiekti yra nepaprastai sudėtinga, kartais netgi visiškai neįmanoma, todėl aš prašau e, netimti galimybės ir iš tokių frakcijų kaip mūsų e, atimti, kurti, prašau netimti galimybės iš tokių frakcijų kaip mūsų atimti galimybės kurti sąsanglaudos Europą. <clears throat> Mes e, patikime tinkamus pakeitimus dėl pagrindinių teisų hartijos įtraukimo bei atitinkamų sutartų, sutarčių nuostatų paisimo, <clears throat> tačiau mūsų laukia dar tikrai nemažai susitikimų su šešėliniais pranešėjais, kurie vyks pakankamai sudėtingomis sąlygomis, tačiau iššūkiai yra dideli, todėl reikia stengtis jų imtis, tenktis juos atremti. Dėkuoju pranešėjams už šį pranešimo projektą. Ačiū poniai Rafanskai. Galime pamėginti susisiekti su ponu Reiliu iš tapatybės ir demokratijos frakcijos. Prašau, jums dvi minutės. Neįtikėtina, ponė pirmininkė. Aš kalbu iš savo biuro Briuselį ir noriu pareikšti savo pasipiktinimą vakar patvirtinomis kovos su koronavirusu priemonėmis. Iš esmės parlamentas yra uždarytas ir aš nemanau, kad mes e, esame veiksnus ir galime dirbti. Mes tuo tarpu turime 27 parlamentus visoje Europoje, kurie gali veikti, o mūsų parlamentas e, normaliai nedirba. To aš tikrai negaliu suprasti. Manau, kad parlamentas turi imtis visų priemonių, kad e, leistų mums tinkamai dirbti. Kita savaitę aš tačiau vyksiu į Berliną ir dirbsiu Vokietijos parlamente Reichstagė, kuris yra toks pats darbingas kaip ir visi kiti nacionaliniai parlamentai. Ačiū. Ačiū, ponė Reilė. Dabar e, ponas Viljamson Gūrė e, šešėlinis pranešėjas. Like... Ačiū pirmininkė, norėčiau visų pirma pakartoti e, tai, ką sakiau paskutinėse diskusijose, padėkoti ponui yra Ratkiai ir poniai Jongerius už bendradarbiavimą e, dėrybose. Kol kas vyko tik techniniai susitikimai, bet žinau, kad šiandien įvyks šešėlinis susi, šešėlinių pranešėjų susitikimas. Dabartinėme pasiūlyme yra daug gerų dalykų. Noriu ypač atkreipti dėmesį į viešųjų pirkimų dalį. Čia reikia peržiūrėti direktyvą, kad galėtume sustiprinti kolektyvinius susitarimus. Antra, noriu pabrėžti tą, pranešimo dalį, kur raginama nutraukti es finansavimą toms įmonėms, kurios nesilaiko kolektyvinio susitarimo sutarčių ir būtinybę užtikrinti stipresnę ir daugiau socialiai, socialiai orientuotą Europą. Bet galima dar tobulėti. Visų pirma, pasiekti, kad įmonės, ne, kurios naudojasi be mokestinėmis zonomis, neturėtų būti apriektos dabartinėme projekte jos turėtų būti ES juodajame sąraše, tačiau, kaip žinome, dabartinis juodasis sąrašas yra nepakankamas nepakankamai išsamus, nes pastaruoju metu net Kaimanų salos buvo išbrauktos iš jo. Taigi reikia siekti teisingumo mokesčių srityje. Ir mes apie tai ketiname kalbėti šiandien šešėlinių pranešėjų dėrybose. Taip pat, manau, visi pastebėjote, kad ne visi yra patenkinti pateiktų pasiūlymų dėl direktyvos dėl minimalaus atlyginimo. Aš esu čia Danijoje ir kaip jūs tikriausiai pastebėjote, šiaurės šalių profsąjungos išreiškė kritiką, nes jos teigia, kad direktyvoje nėra nuostatų dėl būtinybės pasiekti tikslo. Tai yra e, rinkos modeliai paremti vien tik tai kolektyviniais susitarimais, reiškia, kad Teisingumo teismas e, turėtų padaryti tokį sprendimą, kad būtų privaloma keisti tuos dabartinius modelius. Tai tiek ir aš tikiuosi e, vaisingų dėrybų. Ačiū. Pirmininkas, pirmininkė, ačiū. Ačiū ponė Viljamson. Ir paskutinė kalbėtoja ponė Rondinėlė. Prašau pateikti savo trumpus pastebėjimus. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti abiems pranešėjams už parengtą pranešimo projektą. Manau, kad tam, kad pasiektume pranešėjų svajonę teisingo mm, persitvarkymo kelyje, turime pasigilinti į stabilumo paktą, vėl įtraukti jį į darbo tvarkę. E, yra ir aplink aplinkosauginių bei socialinės ryties e, tikslų e, mūsų ekonomika turėtų būti koordinuojama. Tačiau reikėtų atsisakyti tokio požiūrio, pagal kurį kažkas primetama. Ir taip ne, nepasidarnaujame ekonominiai ir socialiniai pažangai. Tai šios rytis nėra. E, investicijų, tai, tai yra pažanga, investicijos į pažangą. Ir čia turime kalbėti apie tai, kad iškilo šiuo požiūriu pavojus mūsų demokratijai. Taip pat jaunimo garantija turi tapti nuolatinė struktūra. Taip pat manau, kad visi matome, kad yra daug darbuotojų dirbančių neapsaugotose darbo vietose. Uh, ir kalbėsime apie minimalius atlyginimus. Socialinės ir aplinkos sauginis teisingumas turėtų būti varomoji jėga. Taip pat reikia užtikrinti sažiningesnę konkurenciją. Pirmininkė, ačiū. Noriu dar kartą suteikti žodį abiems pranešėjams. Pirma, ponui Ratkiai, o paskui poniai Jongerijus apibendrinamo išvadoms. Ponas Ratkė. Ja, vielen Dank äh, an die. Labai ačiū šešėlinėms pranešėjams. Išklausus jų pasisakymus tapo dar aiškiau, kad e, turime tinkamą gerą pagrindą, kad e, greitų laikų galėtume pasiekti visiems priimtinus kompromisus. Tai, kad uh, pozicijos skiriasi dėl tam tikrų klausimų, kai kurie aspektai vertinami šiek tiek skeptiškiau, tai yra natūralu, tačiau labai svarbu, kad šiandien vakare galėtume surinkti tinkamas politinės e, diskusijos ir e, e, linkiu visiems sėkmės ir taip pat ir likti sveikiems. Ačiū, ponė Jungerių žodis. Ponė Aš norėčiau. Aš savo ruoštų. Nekažiai ką turėjau pridurti, nes mes ruošiame šešėlinių pranešėjų susitikimui šį vakar ir aš manau, kad yra puikus pagrindas siekiant plačios paramos ir aišku, visuomet yra galimybė šį beitą patobulinti, tačiau man yra labai svarbu pažiūrėti, kaip mes savo komitete galėtumėme prisidėti prie konkrečių, realistiškų ir ambicingų veiksmų ir veiksmų plano įgyvendinant socialinį ramstį. Ir aš išklausiau visų kolegų, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Ir susėsime prie stalo su savo idėjomis, bendromis idėjomis ir žiūrėsime, kaip e, pas, būtų galima pasiekti plačios paramos siekiant teisingo pereimo. Dėkoju. Dėkoju už šias diskusijas. Aš matau, kad čia tikrai yra daug entuzijazmo ir tai yra puiku ir svajonės yra gerai ir, ir, ir siekiai yra gerai. Ir, uh, Aš manau, kad turime vis tiek išlikti racionalūs, kadangi tik priemonės, racionalios priemonės gali būti įgyvendintos valstybėse narėse, o be tinkamo įgyvendinimo mes nepasieksime socialinės Europos piliečių labui. Dėkoju. Dabar bus trumpa pertrauka ir dar patęsime pusė dvylikos, tuomet keisimės nuomonėmis su komisijos nariu Schmidt dėl sąžiningų minimalių atlyginimų darbuotojams. ES. Taigi susitiksime dabar pusė dvylikos. Dėkoju.